Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai, mėly kolegos. Pirmas įtrė komiteto posėdis naujaisiais 2016 metais. Linkiu geriausios kloties jums visiems šiais metais. Tikrai laukia daug darbo šiuo laikotarpiu. Pradėkime posėdį jei nėra kitų komentarų. Darbo atverkę galime tvirtinti. Um, norinčių kažką komentuoti nematau. Toliau skelbimai skelbimų nėra. Posėdžių protokolo tvirtinimas tai yra 2018 m. lapkričio 6 dienos. Ir jeigu iki posėdžio pabaigos nebus pastabų, bus protokolas laikomas patvirtintų. Dabar ketvirtas darbo tvarkės klausimas Europos gynybos pramonės plėtros programos gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti sukūrimas. Mes žinome, kad tai yra nauja tema. Iš tikrųjų, AFET kolegos ir sėdė kolegos pradėjo darbą šio klausimu ir jau kelis mėnesius, faktiškai jau porą metų vyksta diskusijos to klausimu. O mm, būtent galvojant apie jų idėjos pramoninę dalį, tai jau čia mūsų kompetencija, todėl pradėsime diskusiją šio klausimu. Pranešė šiuo klausimu yra Fransuas Grostet. Norėčiau pasakyti, kad šiandienos diskusijos vyks. Turint omenyje, kad yra 472 pakeitimai pateikti iš kolegų, tame tarpe ir pranešėjų rengus, pranešės rengusios pranešimo projektą. Kaip jūs tikriausiai pamenate, ponia Grostet pristatė pranešimo projektą lapkričio 27 dieną įtrė komiteto posėdėje. Taigi svarstome pakeitimus. Pone pranešė, žodis Jums. Merci beaucoup, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, leiskite padėkoti kolegoms, kurie pateikė pakeitimus, kaip jūs teisingai paminėjote, ponė pirmininkė. Tų pakeitimų buvo daug. Kolegos 437 pateikė iš pradžių pakeitimus, paskui skaičius iškilo iki 472 ši pramonės programa yra labai svarbi mūsų komitetui. E, jūs sakėte, kad konkrečiai reikia e, kurti gynybos Europą, tos e, gynybos pramonės projektus reikia remti. Po mokslo tyrimo stadijos, 19-20 metais reikia kurti Europos gynybos pramonę, kuri būtų inovatyvesnė ir konkurencingesnė. Kaip sakė komiteto E, kaip sakė Europos komisijos pirmininkas Žanas Klaudas Junkeris, Europa neturi ieškoti subrangovų mūsų saugumui užtikrinti. Tad reikia geriau bendradarbiauti tarp valstybių narių ir ES įmonės taip pat šios sektoriaus turi bendradarbiauti ir kartu vystyti vairias programas. Iš karto norėčiau pasakyti kolegoms, jeigu jums pakeitimus, aš stengsiuosi atsižvelgti į visus pakeitimus, dirbsime sparčiai, turime dirbti sparčiai ir kad ir nelengva bus, turime greičiau rasti e, kompromisus, o laiko tam turim nedaug. Darbų kalendoriaus turime neišvengiamai laikytis. Tad ačiū kolegoms iš anksto už jų aktyvų dalyvavimą šiame darbe. Keletas svarbesnių dalykų kai dėl sumos 500 milijonų eurų yra numatyta, kai kas galbūt pasakys, kad to nepakanka, kiti mano, kad e, ta suma pernelyg didelė. Aš manau, kad tai yra labai išmitinga suma gynybos projektams, tai būtų rimtas, geras pagrindas pradžiai. Be abejo, reikės, kad prisidėtų ir valstybės narės. Šiaip ar taip yra būtina patvirtinti būtent tokią sumą, kuri padės finansuoti daugelį projektų ir kuri padės sukurti paskatas bendradarbiavimui. Būtent dėl to turime išvengti biudžeto lėšų perkilnojimo. Turime išvengti, kad tam finansavimui būtų pasitelkiamos lėšos iš finansinės maržos. Turime remti Europos technologinę ir pramonės bazę. Finansavimas turi būti nukreiptas e, pirmiausia ES įmonėms, nes kalbame apie ES lėšas. Piliečiai nesuprastų, kad finansuotume ne ES esančias įmonės ES pinigais. Aišku, tai nedraudžia e, bendradarbiauti su kitomis įmonėmis, kurios galbūt nėra ES, e, remiantis įvairiais programos projektais valstybės narės ir toliau galės bendradarbiauti su kitais partneriais už šios programos ribų. Šios programos tikslas nėra išstumti žaidimo tas programas, kurias jau vykdo dabar valstybės narės. Aišku, strateginiai partneriai yra labai svarbu, tačiau turime siekti, kad pamažu ES remia savo pačios pramonę, kad būtų galima galiausiai strategiškai tapti nepriklausomais. Būtent tokio tikslo yra siekiama. Galiausiai, kad būtų galima paskatinti naują bendradarbiavimą, kad būtų galima padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Manau, yra gerai, kad bandome dėti tokias pastangas. Aš taip pat norėčiau, kad valstybės narės jaustųsi įsitraukusios e, visapusiškai šią programą. Taryboje irgi jaučiamas yra toks siekis. Kiekviena valstybė narė turės įsitraukti į šios darbus. Ir dėl to yra svarbu, kad jų mažos ir didelės įmonės tuose projektuose galėtų dalyvauti. Didesnės įmonės ginkluotę gaminančios jau bendradarbiauja, jos dirba su e, didelėmis įmonėmis, tos mažesnės subrangos pagrindu. Tačiau, kaip jau sakiau, ES bendradarbiavimas e, tarp valstybinis turi plėstis. Reikia taip pat rasti tas įmonės, kurios yra pasiekusios ypatingų kompetencijos aukštumų, ypatingai technologijų naujų įdėgusios. Kriterijai turėtų būti lankstus, būtina kad būtų bendradarbiavimo projektų susietos trys įmonės bent dviejose valstybėse. Ir taip būtų galima siūlyti naujus projektus. Čia vėlgi, matyt, bus diskusijų dėl valstybių narių skaičiaus, bet e, dar galėsim dėl to apsitarti. Norėčiau, kad būtų pasiektas plataus užmojų sustarimas, kad prasidėtų dėrybos ir kad ši programa jau veiktų nuo 2019 sausio 1. To siekia ir Europos komisija ir taryba. Ir be abejo, džiaugiuosi galėdama dirbti prie šio klausimo kartu su jumis, e, džiaugsiuosi turėdama galimybę jūs iš, visus išklausyti ir atsižvelgti visų jūsų nuomonės. Dėkoju. Uh, much, madam. Labai ačiū už jūsų pristatymą. O dabar pradėsime diskusijas. Kolegos šešėliniai pranešėjai pasisakys ponas Poche, kurio dar nėra. Tai gal ponas Martan gali kažką pasakyti jo vardu? Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pasinaudoti progą ir palinkėti visiems gerų metų, visiems tiems, kurių dar nemačiau iki šiol. E, aš norėčiau pasakyti, kad čia norėčiau pasakyti, kad aš nes, nedėstysiu savo nuomonės, ar reikia skatinti ginkluotės plėtrą ar ne. E, kaip sako ponia Grostet, svarbus klausimas yra kitas, ar galima būti strategiškai autonomiški ar ne. Tai yra svarbiausias aspektas. Ir tam mes esame pasirengę pritarti. E, tai galėtų sustiprinti taip pat inovacijas ir uh, E, nepriklausomumą to sektoriaus, kuris dabar yra kol kas dar stipriai veikiamas tarptautinės konkurencijos. Tačiau norėčiau išsakyti dar vieną kitą komentarą dėl dalykų, kuriuos dar reikėtų papildomai pasiaiškinti, dėl galimybės dalyvauti tuose projektuose. Ir čia e, pritariu pranešėjai daugeliu klausimų, tačiau norėčiau pasakyti, kad vyksta bendradarbiavimus įmonių su kitomis įmonėmis, kurios nėra ES šalyse ir yra numatytos sutartise prievolės susijusios su technologijų perdavimu. Toje srityje kartais iškyla įvairių e, klaustukų ir aš manyčiau, kad šiuo atveju visančios projektus trečiosiom šalims nereikėtų perduoti mūsų technologijų. Tai pirmas dalykas. Antras. Saligiškumas. E, susijęs su programų finansavimu. Reikėtų, kad ES tos 25 valstybės elgtųsi nuosekliai, kad jos nesiektų kandidatūros finansavimo projekte, e, jeigu vėliau ketina rinktis kokius nors kitus tiekėjus. Ir galiausiai intelektinės nuosavybės klausimai. Mes pabrėžėme, kad intelektinė nuosavybė, kai kalbam apie inovacijas, yra susijusi su projektais, kurie bus finansuomi iš ES lėšų, tad čia kiekviena valstybė narė turėtų e, būti už tą intelektinę nuosavybę atsakinga ir galėtų naudotis to privalumais. Biudžeto klausimai. Ar tų lėšų numatyta per daug, ar per mažai, aišku, nuomonių yra visokių, kai kas siūlo mažinti tas lėšas, tačiau, kaip jau sakiau, ir čia pritariu poniai Grostet, mūsų pranešėjai, mintis svarbiausia yra įdėkti europinį bendradarbiavimą tokiame neramiame pasaulinėme kontekste gynybos klausimų negalime palikti tik keleto valstybių narių atsakomybei. Manau, kad kitos valstybės irgi solidariai turėtų prie to prisidėti. Bet e, manau, kad svarbu yra ir tai, kad tos kitos valstybės galėtų pasinaudoti turimomis inovacijomis ir kad e, įgyvendinant tarptautinius gynybos projektus mes irgi galėtumėm jaustis stiprus ir turėtume teisę tarti savo žodį. Aš be abejo pateiksiu pakeitimų šią linkmę ir ačiū poniai Grostėt už darbą. Remarks. Labai ačiū, kolega, už jūsų pastabas. O dabar ponas Krasnodemskis, ECR frakcijos vardu. E, dziękuję, panie przewodniczący, też e, przyłączam. Ačiū pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie kolegų, kurie linkėjo geros kloties naujais metais ir pirmininkė noriu Jums ypač palinkėti sveikatos. Aš žinau, kad prieš naujus metus, nežiūrint to, kad tikrai labai sirgote, Jūs pirmininkavote balsuojant ir iš tikrųjų labai linkiu Jums sveikatos. Dabar dėl pakeitimo turiu pasakyti, kad sveikinu tai, kad kolegų pakeitimai iš skirtingų frakcijų visi yra nukreipti išryškinti aktualiausius klausimus. Ir aš pritariu jų pozicijai. Vienas iš tokių klausimų, kuris būtų nepaprastai svarbus, būtų tai, kad šis projektas užtikrintų e, e, pramoninės bazės subalansavimą Europos Sąjungoje. Panas Boni, Marinesko, Krombašek, panas Būzekas, visi ir kiti kolegos pateikė pakeitimų, kurie yra būtent nukreipti tą kryptimį. Ir aš manau, kad labai svarbu yra į tai atsižvelgti rengiant kompromisinius pakeitimus. Taip pat reikia užtikrinti, kad šis projektas e, paskatintų naujas bendarbiavimo formas tarp e, šios rytyje dirbančių įmonių. Tai yra, kad nebūtų vėl susitelta tik tai tos, kurie ir taip jau gerai dirba šioje srityje. E, kolegos Lips Werner kiti iš, kit, iš įvairių frakcijų akcentuoja šį momentą ir aš manau, kad tai tikrai puikus pasiūlymai. Dar kas yra svarbu, tai e, valstybių narių, kurios dalyvautų finansuojamuose projektuose skaičiaus padidinimas. Pasiūlymas buvo pateiktas skaičių nuo dviejų padidinti iki trijų dalyvaujančių valstybių. Toliau įmonės su vidutiniu kapitalu būtų irgi įtraukiamas tas minima įvairių kolegų pakeitimuose taip pat. Dar, kas svarbu turi, e, turėti omenyje, ypač diskusijose tarp šešėlinių pranešėjų, tai yra, kaip būtų apibrėžiami tie subjektai, kurie turėtų teisę dalyvauti programoje. Ypač kaip apibrieštumėm Europos įmonę. Nes e, žinome, kad skirtingose valstybėse narėse tai taikomos skirtingos strategijos, e, kaip konsoliduoti gynybos pramonę ir turėtumėm išvengti kai kurių įmonių diskriminavimo. Taip pat yra tam tikrų klausimų, kurie gal keltų nerimą e, dėl finansavimo ir dėl valstybių narių, vyriausybių ir komisijos kompetencijų pasidalymo. Bet galbūt tos klausimus būtų galima spręsti vėliau. Ačiū. Savo vagį. E... Labai ačiū. Toliau. Mane Virnik. Ji pavaduoja poną Rikė. For... Ačiū pirmininkė, visiems norėčiau palinkėti gerų 2016 metų. Visų pirma, Dominikas nori atsiprašyti, kad negali dalyvauti šio ryto posėdėje, kadangi jis pirmininkauja TRAN komitetui. Kaip jis jau anksčiau yra sakęs, tai yra nepaprastai svarbi programa ir jis norėtų uh, pasveikinti komisiją ir pranešėją atlikus puikų darbą iki šiol. E, vienas galbūt toks svarbus momentas, ką Dominikas norėtų akcentuoti dėl programos šiuo metu, ypač peržiūrėjęs um, pakeitimus. Jis norėtų pabrėžti, kad ši programa yra skirta uh, toliau plėtoti mūsų europinį integravimąsi ir padidinti Europos gynybos projektų finansavimą, konkurencingumą. Nereikėtų tokios iniciatyvas painioti su tarptautinio bendradarbiavimo politikos priemonėmis. E, Dominikas visiškai remia tai, kad reikia stiprinti gynybos bendarbiavimą su labai svarbiais Europos partneriais, kaip Junktinė karalystė po breksito ar kitomis NATO valstybėmis. Tačiau e, čia tam ne vieta. Programos pavadinimas kalba pats už save - Europos gynybos plėtro, pro, pramonės plėtros programa. Taigi reikia galvoti apie Europos projektus. Tačiau, aišku, nereikėtų šios programos vertinti kaip protekcionistinės priemonės. Dominikas dabar lauks tolesnio darbo dėl kompromisinių pakeitimų su kolegomis pranešiais, kad būtų galima parengti tokią programą, kuri e, leistų Europą judėti dar toliau į priekį šią srityje. Dėkuoju už Jūsų pastabas. Ponas Būti Kofer Žaliųjų vardu. Happy New Year. I was just meant to wake everybody up. Gerų naujų metų. Aš, aš tiesiog norėjau visus paž, kurie mes susidarėme ši, šiame sektoriuje gynybos. Tai yra efektyvumas. Mes turime pramoninių pajėgumų, pernelyg didelius pramoninius pajėgumus, kurie buvo ginami, saugomi pernelyg ilgą laiką dėl savanaudiškų nacionalistinių e, priežasčių. Ir įveikti iškylančių iššūkių efektyviai. Tam, kad bu, jeigu būtų toliau didinami šios sektoriaus pajėgumai, tai būtų netinkamas, neteisingas tikslas. Jį reikia griežtai atmesti. Planuojamos tiesioginės subsidijos tai kuriem numatom procedūrų, kuomet pinigai jiems yra dalinami valdymo. Tai jau savaime tokia idėja yra korumpuota. Mūsų pozicija būtų tokia, reikia daug platesnių užmojų, didesnių siekių, reikia judėti link. Mes pateikėme apie 60 pakeitimų, kuriais skatiname alternatyvą efektyvų bendradarbiavimo modelį Europos gynybos pramonės sektoriuje. Mes nepasisakome prieš bendradarbiavimą gynybos sektoriuje. Mes norime, kad jis būtų stipresnis ir mes norime, kad siaurų nacionalinių interesų ir tuo pat metu padėti Europos gynybos sektoriui. Tuo pat, to ne, to neįmanoma daryti. Mes siūlome, kad komisija pasiūlytų savo paslaugas valstybėms narėms ir uh, Mm, padėtų įgyveninti bendrus gynybos projektus. Mes galvojame, kad poveikio šią srityje mm, sektoriaus plėtrai nuo pat jos įkūrimo prieš beveik 15 metų. Mes siūlome, kad komisija kaip tokie veikiai, kurie organizuoja ir prižiūri mm, visą Europoje. Uh, Ir dar vienas aspektas, kur mes norime daug platesnių siekių. Jei sieksime konsoliduoti gynybos sektorių, tai mes taip pat turime siekti tai e, susijęti su ginklų kontrolė, humanitarnė teisė, žmogaus teisų teisė. teisė draudžiamų, nežmoniškų gynybinių technologijų, kaip tai, kas aš nereikia neįvardinti, aišku. Ir, ir aišku, reikia ne tikslą keisti, bet reikia keisti tai, kaip mes, kokiais būdais mes siekiame to tik. Perskaitysiu vieną sakinį iš tarybos dokumento, taryba jau patvirtino savo poziciją. Uh, nustačiusi šešis kriterijus. Taryba toliau rašo. Šių kriterijų nesilaikimas nebus laikomas priežastimis, bet tų kriterijų, jeigu kažkas nesilaiko, tai nėra priežastis neteikti finansavimo. E, e, Dėkoju. Aš taip pat noriu palinkėti gražių metų visiems, gerų metų. GUE turi labai aišku požiūrį į šį Europos gynybos fondą, kurio tikslas yra militarizuoti Europos Sąjungą. Gaila, kad pranešėja ir kurio tikslas yra militarizuoti Europos Sąjungą. Gaila, kad pranešėja ir dauguma teikusiųjų pakeitimus būtent tokį požiūrį ir gina. Guegi priešinsis tokioms pavojingoms tendencijoms. Stiprinti gynybos sektorių, investuoti į jį, kad Europa būtų stipresnė. Toks yra sakoma tikslas. 500 milijonų bus skiriama iš ES e, biudžeto šitoms reikmėms. 80 procentų likusio biudžeto bus pateikta valstybių narių ir visą tai recesijos kontekste. Ir čia dar norėčiau pamatyti, paminėti juridinę problemą. 41 straipsnio antroji dalis sako, kad išlaidos, kurios yra susijusios su gynybos rytimi, neturėtų būti finansuojamos iš ES biudžeto. Mes ginčiame tokį juridinį pagrindą ir kviečiame Europos komisijos ir parlamento juridinės tarnybas padaryti tą patį. E, GUE Engel prašo kad tas 500 milijonų biudžetas būtų panaudotas tam, kad būtų galima gražinti pramonę į ES, ypač į tas šalis, kurios labiausiai nukentėjo nuo griežto taupimo neoliberalios politikos. Mes siūlome atmesti tuos veiksmus, kurių tikslas yra ES militarizacija ir mes norėtume, kad būtų tos pastangos skirtos bendram ES reindustrializavimui. Šiame siūlyme, be kita ko, yra vienas aspektas, kuris, man atrodo, labai probleminis, 500 milijonų, kurie bus skirti šiems tikslams, bus paimti iš kitų programų. Tai reiškia, nuostolių bus padaryta dvigubai daugiau, nei gali pasirodyti, kai sakoma štai, kad reikia remti valstybių narių pastangas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę. Tai tiek pastangų nededama. 45 milijonus ketinama paimti iš programų skirtų e, energetikai. Mums tai netrodo primtinas dalykas. Yra vystimosi politikų taip pat, kurios nukentės dėl šių dalykų, kadangi jų lėšos irgi bus skirtos gynybos naujai programai. Todėl būtent ir siūlome atmesti šią programą. Pirmininkė. Aš taip pat linkiu visiems puikių 2018 metų. Mūsų. Bet kad tai tikrai įvyktų, atsižvelgiant į šios programos delikatų pobūdį, yra būtina laikytis kai kurių principų, kurios jau leidžia dirbti dvišalių ar trišalių pagrindų. Jei paklausume ES piliečių, ar jie norėtų rinktis bendros gynybos kelią, tos institucijos tinkamai kontroliuoja tas struktūras, e, kad egzistuoja techniniai elementai, leidžiantis tą kontrolę tinkamai atlikti. E, būtina, kad ES programų lėšas. Jeigu komisija nori gyventi naują programą, ji turi rasti kitų lėšų E, paimti jas iš nepanaudotos maržos. Kokia yra dabar, tačiau jeigu atsiranda naujų tikslų, tai e, tam turi būti numatytas e, tinkamas finansavimas. Rendamos naujos e, technologijos, žinome, jog turime kovoti su kibernetiniu nusikalstamumu ir kitais. E, darbiavimas tarp visų e, dalyvių turi būti stiprinamas norėčiau Jums dabar suteikti tą nuomonę ir mes e, sutelkėme dėmesį ties, ties trimis aspektais. Visų pirma, mes norėtume, kad konsorciumai būtų didesni, taip pat norėtume, kad dalyvautų mažos ir vidutinės įmonės, kad nebūtų taip, kad vien tik tai didelės e, didžiosios valstybės ir didžiosios įmonės e, pasidalytų uh, E, lėšų liūto dalį. Tre, trečiosios valstybės neturi gauti finansavimą iš ES, jos tik tai turi turėti galimybę dalyvauti. Ir taip pat jos e, turi turėti galimybę į savo intelektinės nusavybės dalį, kadangi tai yra mūsų partnerės finansavimo reikalavimus. Ir jeigu Europos pirmininkė keletas aspektų trumpai. Visų pirma, aišku, šis, šis projektas siekia vystyti Europos gynybos pramonę ir tai mums yra svarbiausia. Tačiau kai kurių šis, šis projektas siekia vystyti Europos gynybos pramonę ir tai mums yra svarbiausia. Tačiau kai kurių įmonių savininkai nebūtinai yra Europos Sąjungoje. Nes, pavyzdžiui, kai kuriuose e, valstybėse yra tokių įmonių, kur e, valdybos įmonių sudarytos nebūtų, kad intelektinė nusavybė taip pat liktų ES ir turime e, užtikrinti, kad šitie dalykai būtų e, garantuojami. Toliau mažos ir vidutinės e, įmonės, jų e, skatinimas e, dalyvauti yra labai svarbus aspektas. Ir, aišku, turi būti numatytas e, papildomas finansavimas, negali būti naudojamas e, kitoms programoms skirtas finansavimas. Pone Toja, dėkoju, pone pirmininkė. Pirmas e, dalykas, kurio turime nepamiršti, yra mūsų gynybos europinė koncepcija. Aš e, dabar a, e, prisimenu tai, ką sakė ponė Magerinė, nes mes turime siekti savo nepriklausomumą šioje srityje. Šis sektorius taip pat susijęs ir su žmogaus teisų gynimu. Toliau konkrečiai kiti aspektai - būtinybė e, plėsti dalyvavimą, leisti dalyvauti trečiosioms valstybėms. Europa tai yra ne tik tai dvi ar trys valstybės, Europa yra visos ES valstybės ir dalyvavimas turi būti užtikrinamas e, e visoms valstybėms narėms. Toliau e, finansavimo klausimai Didžiosios e, įmonės taip pat turi užtikrinti, kad būtų laikomasi vertybių grandinės. Taip pat e, dėl trečiųjų valstybių. Net e, jeigu tos tų, tų valstybių kapitalas ir yra iš esmės daugiausiai sudarytas ES įmonių kapitalo, vis dėlto turime būti pakankamai atsargos ir turime užtikrinti atitinkamų saugiklių e, buvimą, nes čia turime skirti įmonių finansavimą ir finansavimo tinkamumo kriterijus, kriterijus taikomus e, dalyvavimui. Aišku, kad e, tos trečiosios valstybės turi būti patikimos ir nepavojingos mums valstybės. Kolega Gajer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau palinkėti visiems gerų 2018 metų. Tai yra, tu tai galėtų turėti daugiau nei minutę laiko nuomonį savo išdėstyti. E, kalbėsiu labai trumpai, nes daug e, svarbių dalykų pasakė kiti kolegos. Pavyzdžiui, kitų programų biudžeto dalis finansuoti šiai programai tai nebus žingsnis teisinga linkme. Tad reikia pasižiūrėti, koks finansavimas e, bus numatytas. Komisija pasirinko blogą juridinį pagrindą. Ir tai galbūt nutiko taip dėl to, kad nėra tinkamos juridinės. Buvo pasirinkta teisinė bazė. Būtų taip pat juridinės tarnybos nuomonė įdomu išgirsti. Ačiū. Pirmininkas, atsižvelgsime jūsų pastabą dėl juridinio pagrindo. Ponas, atsiprašau. Dėkoju. Visiems linkiu gražių metų. Ketinu kalbėti vokiškai. Esu socialistas. Vokietis. Esu už ES gynybą už jos plėtojimą. Pasisakau už išteklių subendrinimą, nes manau, kad tai tikrai yra svarbus žingsnis. Būtina siekti didesnio efektyvumo gynybos srityje, tai yra tikras dalykas, bet norėčiau kai kurias problemas atkreipti dėmesį. Valstybės narės netlieka jums tenkančių užduočių ir todėl mums ir komisijai tenka spręsti tam tikrus sunkumus. Nemanau, kad galime e, skurti kažkokį Europos vienetą, jeigu negalime tarti savo žodžio. Parlamentas turi pareikalauti galimybės kontroliuoti, pavyzdžiui, ginklų eksportą. Ir, aš jau kalbant apie pramonės politiką ir apie mums tenkančią atsakomybę, reikia pamastyti apie tai, kuo taps tos įmonės, kurios nebegalės, pavyzdžiui, gaminti karinių, karinės, pavyzdžiui, įrangos tam tikros ar panašiai. Kol kas jokių siūlymų šią linkmę nesulaukėme. Kol kas jokių siūlymų šią linkmę nesulaukėme. Irgi yra svarbus ponas Kerinč. Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad turime nepamiršti, kad Junktinė karalystė atsit, pasitraukė iš vienas iš esminių klausimų. Per artimiausius dviejus metus m, mm, reikės kalbėti apie finansavimo šaltinius. Jų yra, bet jie nėra idealūs šaltiniai, kadangi yra perskirstomos kitų programų lėšos. Būtina, kad būtų surastos uh, surasti kiti šaltiniai, finansuoti šiai pajėgumai be abejo yra svarbus dalykas ir mūsų pramonė turi dalyvauti. Bombos. Iš didžiai grau atstovo turim pona Aleksis. Ačiū, ponė pirmininkė. Trys dalykai. Pirmasis būtų susijęs su siūlymo tikslas yra sustiprinti ES e, pramonės konkurencingumą. E, pirmasis tikslas nėra strateginė autonorbu. Bet noriu pasakyti, kad čia mes kalbame ne apie struktūrinį fondą. Mes juk nepasirinksime mažos ir rutinės įmonės pagal geografinį kriterijų. Mes ją pasirinksime projektui tada, jeigu ji pasiūlys reikiamą patirtį ir kompetenciją vienam ar kitam projektui gynybos ryties. Dėl intelektinės nuosavybės jūs jaučiate susirūpinimą, dėl to ir aš galiu tai suprasti. Be abejo, valstybių narių kontrolė čia yra numatyta. Ir tai dar bus pabrėžta tekste. Buvo taip pat iškelta ir kitų klausimų, prie kurių reikėtų padirbėti šiek tiek daugiau. Trečiųjų šalių dalyvavimas, pavyzdžiui. Galima numatyti tokią galimybę. Bet uh, Reikia nuotyti labai griežtas sąlygas ir garantijas. Europinis finansavimas e, turi būti skiriamas toms įmonėms, kurios veikia ES valstybėse. Didžiųjų įmonių kapitalas e, kartais e, be abejo kreipiasi į užsienio šalis finansavimo reikmėms, bet mes savo pakeitimuose turėsime uh, E, įtraukti tokią nuostatą, kurios, e, kurios tikslas bus numatyti garantijas, kad ES finansavimas nepaliks ES e, teritorijos. Neturime laiko detaliau aptarti jūsų siūlymų, bet susikime su šešėliniais pranešėjais, mes turėsime progą detaliau padiskutuoti, esu pasirengus atsižvelgti visas jūsų pastabas. Ačiū. Uh, Sausio 22 dieną šiais metais bus surinkti, balsavimas įtrė bus vasario 21 dieną. Gerų naujų metų, pasiremdamas savo lapkričio ir gruodžio mėnesių patirtimi ir aštuoniomis dienomis ligoninėje, aš galiu jums tik vieną. Prašom balsuoti, balsuoti baigiame. Punktas. E, jeigu teisingai suprantu, visi jūs liekate salėje, niekas neišeina. colleagues, uh, ladies and gentlemen. Mėly kolegos, panas ir ponai, gal galėčiau pradėti kitą darbo atvarkės klaus pranešimo projekto svarstymas. Komiteto vardu norėčiau tarti keletą žodžių. Ir iš trečiųjų valstybių, tame tarpe esamus ir būsimus dujotikius visais elementais, kurie yra būtini, kuomet yra laikomasi prasnės procedūros. Aišku, be jokių vėlavimų sistemoje. Jau nuo šios savaitės pradžios yra šio reglamento. Tai aišku yra aiškus ir nuseklus teisinis pagrindas. Toks yra mūsų ES tikslas. Norint... Kodėl buvo tokie raginimai? Dėl to, kad e, esamos e, teisinės nuostatos e, skirti nuo atsiekimo taisyklės. Aš manau, kad iš tikrųjų komisijos pasiūlymas atitinka lūkesčius mūsų bendruosius ir bendrą tikslą. Čia dabar aš norėčiau luoti mm, vienodai atspindėti, kad nebūtų netinkamo direktyvo siūlo, kad visiems dujotekiams būtų takomas vienodas teisinės pagrindas. Tai yra labai svarbu. Antras dalykas. Ir tai reiškia, kad mes atsižvelgėme į valstybių narių ir taip pat ir kompanijų lūkesčius. Uh, kad e, ta pritaikytos išimtis, išlygos nepadarytų žalos ES interesams ir mūsų dujų rinkai. Kaip aš jau sakiau ir pradžioje, turiu metų laikotarpį nuo pakeistos direktyvos įsigaliojimo momento tam, kad būtų turi, e, galima sukurti gerai veikiančią ir skaidrę energetikos vidaus rinką kuri gerai veiktų ir kuri leistų užtikrinti dujų tiekimą iš šių valstybių. Na ir toliau, atsižvelgiant į taikymą sritį ir techninius užsarų, tai vienas iš trumpiausių teisėjų kūrinių pasiūlymų, kokius svarstome komitete paprastai, mm, būna 20, 30, 40 net puslapio apimties pasiūlymai. Šiuo atveju šis pasiūlymas yra labai trumpas, aišku, techniškas, bet labai svarbus. Ir mes žengsime žingsnis po žingsnio, svarstydami visus pasiūlymą. Kolega Nika nedalyvauja. Uh, E, posėdėti ponė Tojapčių. Pone pirmininkė, kai dėl šio projekto mes e, sutarėm. Įtrė komitete nekartą diskutavome šiais klausimais, netgi, kad čia reikėtų sustiprinti Europos komisijos vaidmenį, kad ji turėtų galę uh, analizuoti tų išimčių pasiekmes, pavyzdžiui, susijusią su tam tikra įranga, nes tai gali turėti įtakos tinklo saugumui, gal, saugumui, gal bus numatyta ir kažkokių papildomų kriterijų, bet reikėtų numatyti galimybę renkti analizės ar studijas, kad būtų galima išsiaiškinti, ar nekyla kokios nors rizikos. Nes ta rizika gali turėti įtakos rinkai komisija, pavyzdžiui, galėtų tirti tokius atvejus panašiai, kaip tai buvo su Gazprom, galbūt ir kitais, e, jau tokiais galėtų pasidomėti. Dar politiniai aspektai, kiek žinau, taryboje. Šis klausimas laikomas labai kompleksiškų, buvo sakoma, kad galbūt net reiktų atlikti poveikio analizę. Mano supratimu, tai nėra reikalinga. Žinome, kad e, dar yra vienas svarbus elementas, kuriuo, sakyčiau, netgi remiasi šis projektas, tai yra Nord Stream 2. Tai yra simbolinės vertės projektas. Dažnai mes kalbam apie ES vertybės Europos parlamente. Nord Stream 2 tai yra projektas, kuris nuneigia visas europinės vertybės. Mes apie tai kalbame, pažiūrėjau, apie, apie tai kalbame su vokiečiais ir suvokiame, kad rizika yra. Gali nutikti taip, kad tas projektas bus įgyvendintas, tad norėčiau kreiptis į savo kolegas, ypač tuos, kurie yra iš SPD partijos. Tų jūsų pačių minimų vertybių labų reikėtų padaryti viską, kad Nord Stream projektas niekada nebūtų įgyvendintas. Ir reikėtų, kad diskusija taryboje ir veiklos taryboje susijusiu su šiuo klausimu neturėtų tikslo užkirsti kelią mūsų siūlomam tekstui, kad nebūtų jam trukdoma. Ponas Federlė, ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Ponas Petersen atsiprašo, kad negalėjo dalyvauti posėdėje. Jis paruošė ilgą kalbą, kurias, kurią perskaitysiu jo vardu. Nuo 2016 pabaigos dirbome prie dokumentų paketo. Mūsų tikslas yra padinti energijos efektyvumą, norime daugiau atsinaujinančius energijos išteklių panaudoti. Mūsų piliečiai turi gauti žalesnę ir pigesnę elektros energiją. Tam yra bent dvi priežastys. Pirmiausia, turime kovoti su klimato kaita. Antra, norime būti mažiau priklausomi nuo užsienio energijos gamintojų. Problema yra ta, kad direktyva mūsų verčia būti labiau priklausomais nuo Rusijos dujų. E, būtina atsižvelgti Europos komisijos e, pasiūlymas, sako ponas Petersen. Dabartinės taisyklės leidžia valstybėms narėms gauti išimtis ir dėkti naujus infrastruktūros projektus iki 26 metų pagal dabartinę direktyvą. Tai yra ta spraga, kuri kelia grėsmę visam projektui ir žiemos paketui, taip vadinamam dokumentu. Mes manome, kad kol kas pernelyg aptakius ir visos nuostatos. Ponas Petersen sako, kad pakeitimai pateikti yra nukreipti teisinga linkme, bet turime siekti dar daugiau. Jeigu norime, kad valstybės narės pakeistų savo taisyklės ir kad nedidintų savo energetinės priklausomybės dar labiau. E, Direktyvą būtina tobulinti, kad ji būtų palankesnė Europos Sąjungai. Ačiū, pono Pedersen vardu. Kalbam apie svarbų projektą Europos Sąjungoje, kalbame taip pat apie keletą ramščių, kurie svarbus - aplinkosaugos ramstis, energetinio solidarumo ramstis ir kiti. Jau buvo du kart atidėta diskusija šioje kadencijoje dujų, taip vadinamų, koridorių įsteigimą. Tačiau kažko trūko 2007-2008 metais, nebuvo ko gero visai suvoktas problemos mastas. Nebūtent reikia ištaisyti tie pamokslai, kurių esmė yra, reikia, kad Europa būtų vieninga, kad būtų stipri, kad e, reikštų vieningą nuomonę, visa tai neturės prasmės tol, kol nenumatysime. Mes, būdami ir tai ir vienų, ir kitų Berlyno ir komisijos, džiaugiamės, kad komisija ėmėsi tos politinės drąsos šio klausimu. Ir dabar, man atrodo, mums tenka pareiga paremti Europos komisiją šiuo klausimu. Yra numatyta visai lė išimčių, išlygų ir reikėtų, kad jų problematika būtų išspręsta. Aš tikiuosi, kad Europos parlamente susidarys reikiama dauguma. Dėrybos su taryba tęsės, iešininkai dažniausiai ir yra taryboje. Dėkui. Ačiū, sako pirmininkas. Pone Sakarova, prašom žodis. Kad vertimas ne visas kalbas buvo užtikrintas. Į graikų kalbą vertimo nėra, nes e, graikiškai kalbėti neišeina, kadangi dėl vertėjo lygos. Graikiškai kalbėti galima, bet verticija taip pat. Gerbiami kolegos. Buvo pateiktas svarbus siūlymas. Jo tikslas yra pakeisti direktyvą dėl misija pateikė šį siūlymą netlikus poveikio vertinimo. Nepaisant to, Europos, nepaisant to, kad Europos komisija buvo įsipareigojusi poveikio vertinimas. Taip pat svarbu, kad būtų įvertintas šio siūlomo teisės akto suderinamumas su šaltinių naudojimą. Mano supratimu, tai yra suvereni valstybių teisė, ji įtvirtinta sutartyse, ES sutartyse ir tarptautinėse, eksploatuojant esamus dujotiekius ir taip pat statant naujus dujotiekius. Klausimą. Į tai kol kas nebuvo atsižvelgta. Tai yra tas siūlymas, kuris remiasi Nord Stream Ponas Langen, žodis jums, prašau. Dėkoju. Didžiulė pagarba. Žinote taip pat, kad dešimtajame dešimtmetyje dar pradėjome kelti klausimą dėl to, kaip turi atrodyti Europos dujų rinka. Yra straipsnis, kur yra sėkmės, o dabargi Europos komisija siūlo vieną iš tos visos visumos e, detalių. Kolegos štai sako, kad reikia ginti ES vertybės. Nesuvokiu, apie ką jie čia. Europos komisija bando kištis į valstybių narių teisę ir tam tikrą kompetenciją tiesiog automatiškai perkelti e, į europinį lygmenį. Nebuvo atliktas poveikio vertinimas. O teisės aktas yra labai svarbus. Matome, kad šiuose projektuose veiks neišvengiamai ir trečiosios valstybių konvencija dėl jūrų teisės numato, kad valstybės narės yra kompetentingos spręsti aplinkos saugos klausimų. Tačiau būtina padaryti viską, kad sistema veiktų tas priemonės gal turėtume peržiūrėti. Europos komisija neišnagrinėtų tarptautinės teisės atžvilgių, o mesgi turime dirbti labai greit po trijų savaičių pertraukos. Ir mes tikrai, jeigu norime užkirsti kelią Nord Stream 2 projekto įgyvendinimui, tai viskas tada turėtų būti aptariama truktų išimtis numačius tam, tinko, tam tikras konkrečias sąlygas. Ponas Buzekas sako, kad reiktų dešimt metų toms išimtims. Kaip egzistuojančios procedūros. Yra tokių dalykų, kuriems aš pritarti negaliu, tad norėčiau, kad būtų surenkti, kad pakeitimų teikimo data būtų prailginta. Ačiū. Mr. Butikofer. Ačiū, panas Butikofer. <laughs> Norėčiau, kad tikrai mm, vertime atsispindėtų, jo galvoju, kad pranešimas yra tikrai labai svarbus ir geras. Aš nenorėčiau pradėti naujus metus tokiu nesusipratimu. Gerai, ačiū. Panas Butikofer. Vokietijos, Lenkijos kriziai užkirstas kelias. Puiku. Aš e, tikrai esu dėkingas, kad e, visiškai aiškiai pristatytas šis klausimas, nes akivaizdu, kad e, viskas susiveda į Vokietijos problemą, nes Vokietijos vyriausybė atsisako energijos saugumą ir energetinį solidarumą vertinti rimtai. Uh, Tai ne vien tik tai Vokietijos socialdemokratų problema, tai yra ir krikščionių demokratų taip pat problema. Kaslerė pasakė, kad tai yra tik tai ekonominis projektas, nesusijęs su politika, bet man atrodo, kad tai yra labai politinis uh, projektas, tai eina kalba apie energijos, energetinį solidarumą ir visą energijos vertę, galvojant jos, apie jos politinį aspektą ir todėl reikia atsižvelgti. Tai Aš žinau, kad Manfredas Weberis, kaip frakcijos vadovas, pritarė mūsų kritikai dėl Šiaurės ravės projekto. Ir ne, signalo. Jeigu pažiūrėčiau. Ne, signalo. Jeigu pažiūrėčiau, kas jūsų pasisakymė tarp eilučių buvo norėta pasakyti, jūs regis. Norėčiau sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Tai nėra Vokietijos problema. Tai nėra krikščionių demokratų Jeigu pasižiūrėsime Europos komisijos siūlymą, tai pamatysime, e, pamatysime, kad kalbant apie turinį siekiam apskritai pakeisti direktyvą, kur yra susijusi ne tik su Nord Stream 2, Šiaurės Rove 2, bet 65, kuris yra susijęs su 65 procentais mūsų dujų importo, būtų elgiamasi taip skubotai, nesurinkus visos informacijos. Pritariu tam, ką minėjo ponas Langenas kad nėra atliekamas poveikio vertinimas, nes šiandien nekalbame apie kažkokį smulkmenišką pakeitimą. Reikėtų, kad teisės reikalų tarnyba ir mūsų komiteto teisės ekspertai e, tinkamai išnagrinėtų visus, nes dalyvauti tokiuose neaiškiuose žaidimuose. Ko tą pačią kryptimi, panas Rubik. Äh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes žinome, kad kai dėl trečiųjų šalių yra tokia ilgalaikė ES tradicija, kai buvo laikomos energetikos hartijos. Tai buvo savotiškas orientyras, lietuojant mūsų santykius su trečiosiomis valstybėmis. Abipusiškumo principas čia yra vienas iš svarbiausių. Taigi reikia grįžti prie tos priemonės, kuri būtų ne tik efektyvi, bet kuri užtikrins ir lygės teisės vieniems ir kitiems, bendraujant su trečiosiomis šalimis. Manau, kad ta kritika išsakoma dėl to, kad nėra poveikio vertinimo, yra pagrįsta. Yra kitų klausimų, kurie buvo iškelti taip pat ir į kuriuos reikėtų atsakyti dar iki mūsų balsavimo. Turime pasižiūrėti, kaip geriausiai galėtume rasti sprendimą. Komitologijos klausimą aš pateiksiu pakeitimų šią temą. Mr. Kelly, next speaker. Ačiū kolega už pastabus, panas Kelly. Ačiū pirmininkė. Manau, kad gerai judame į priekį, stengdamėsi sukurti energetinę sąjungą, vertinant tai, kas padaryta. Na, tikėkime, kad kitą savaitę dėl atsinaujančio energijos šaltinio bus balsuojama. Uh, Ir labai svarbu, kad judėtumėm toliau nei 27 komisijos rekomenduojami procentai, nei 35 procentai, kad galėtumėm sumažinti priklausomybę e, nuo iškastinio kūro, aišku, turint omenyje ateitį. Mes nesame dėliam pasaulyje, aišku, tai kad daugelį metų į priekį vis dar būsime priklausomi nuo iškasnio kūro ir kaip jūs pirmininkė pasakėte, greičiausiai to, to, kad e, dujų importas mažėtų, greičiausiai artimiausius keliarius metus tas importas tik didės. Todėl e, normalu, kad reikia įtinkamai reglamentuoti, užtikrinti investuotojų, vartotojų e, saugumą, tikrumą ir taip toliau. Aišku, dėliam pasauliu lygiai taip pat nereikėtų ir išimčių taikyti, bet jeigu vis tik tai reikės tų išimčių, tų išlygų, tai jas reikia riboti. Kaip jūs sakėte, maksimalus dešimties metų laikotarpis būtų tikrai uh, tinkamas toks apribojimas. Reikia užtikrinti, kad veikimo sąlygos būtų vienodos visiems, kaip jūs sakėte, irgi. Aš manau, kad dirbdami kartu su jumis ir komisija mes galėsime e, pasiekti subalansuoto teksto, kad būtų galima atsižvelgti į visų nuomonės ir tikrai galėsime perėti prie tinkamo subalansuoto požiūrio šio klausimo ir uh, Tai atitiks ir mūsų pačių išsikeltus tikslus, kad sukurtumėm energetinę sąjungą ir kad užtikrintumėm tiekimo saugumą ir kad turėtumėm tinkamai reguliuojamas rinkas ir investuotojų saugumą, tikrumą. Ačiū. Um, Ačiū dabar, panas Salinį. Gracija. Dėkuoju. Aš e, norėčiau pateikti E, paminėti tokį argumentą, kuris mane stebina, tačiau kur, kurio dar nekomentavome. Komisijos pasiūlyme kalbama apie e, šios naujus reikalavimus, tačiau jie taikomi ir egzistuojantiems dujotekiams. Man atrodo, kad tai yra labai sudėtinga tema. Mes žinome, kad e, jungčių su trečiosiomis valstybėmis e, klausimas yra esminės svarbos klausimas ir mes žinome, kad tai yra politinė pabudžio klausimas ES. Bet turime nepamiršti, kad yra egzistuojantis dujotekiai, kurie jungia ES su trečiosiomis valstybėmis ir kurie puikiai veikia. Kai kurie iš tų dujotekių jungia ES su tokiamis valstybėmis, kuriuose politinis stabilumas yra labai žemas. Todėl rizika yra ta, jog dabar taikant e, naujus tos reikalavimus, veikiantiems, egzistuojantiems dujotekiams ir turint omenyje tų politiškai nestabilių valstybių atvejį, tai gali iš tikrųjų sukelti e, labai rimtų problemų. Dėkuoju. panas Karinčių, kurie e, dabar e, siekia padidinti savo gerbuvi sąjungai, tik tai turi laikytis ES e, e, standartų ir negali parduoti, pavyzdžiui, toksiškų žaislų ES. Tekimas net ir tarp valstybių narių susiduria su kai kuriais e, sunkumais, todėl kad e, valstybių narių sveikatos apsaugos standartai skiriasi. Aišku, kalbant e, apie trečiasias e, valstybės, e, tai jų tas pats pasakytina apie Junktinę karalystę ateityje. Junktinė karalystė taip pat turės laikytis tų taisyks, kurios tiekia dujas mūsų valstybėms. Mes uh, E, kovojame su monopolijom, su monopoliais. Dabartiniais teisės aktą aiškiai nenumato, kaip yra su tomis infrastruktūromis, kurios prasideda trečiosiuose valstybėse, bet pasibaigia, kurios yra importuojamas į ES, kurio gaminamos kitur, bet patenka pas mus. E, kalbant apie energetikos infrastruktūros projektus, tai trečiosiuose valstybėse yra kitos tai taisyklės negu mūsų taisyklės. Tačiau, e, kad komisija tą spragą užpildys. Aišku, tai yra labai politizuojama tema, todėl kad tai yra susiję su Rusijos dujų tiekimu į Europos Sąjungą. Ir e, e, dujų maršrutas. Ir mes negalime to nepaisyti. Tačiau, kuomet Mes e, susidarėm su tais atvejais, kuomet e, yra didelių finansinių interesų, tai e, mes aiškiai turime žinoti, ką mes norime ir dujų sektorius neturi būti čia išimtis. Dėkuoju, ponas Henkel. Dėkuoju. Aš e, kalbėsiu šį kartą vokiškai. ką tik tai buvo pasakyta priešinimo ir kad čia kalbu sukas ir apie Lenkiją kai kuriais atvejais. Ponas Buzekas ir ponas Krasnodėpskis žino, kad čia nėra iš principo Lenko problema, juk tai daugiau vokiečių problema, nes e, vienas buvęs vokiečių kancleris sudarė e, sutartį. Vokiet, CDU e, taip pat nekvestionavo šitų dalykų po to, kai socialistai pasitraukė iš valdžios. Tai nebuvo kvestionuojama, todėl kad paskui buvo didžioji koalicija. Jais e, pasiteisina. Pone Langen ir ponas Werner vis dėlto remiasi, kaip matom, panašiais argumentais kalbėdami apie šitą sritį. Mes turime padaryti viską, kad sustiprintume vidaus rinką. Ir jeigu Europos komisijai reikia daugiau galių, kad jinai galia ir taip jau turi per daug galių. Aš esu iš tų, kurie mano, kad Europos Sąjungos reikėtų daugiau. Aš nemanau, kad mes turėtume daugiau galių siekti valstybių narių ar nacionalinių lygmenių. Ponas Federli. Dėkuoju, ponė. Pirmininkė, aš e, norėčiau pridurti kai ką prie to, ką sakė ponas Karinš. Kyla ir saugumo e, klausimų. Komet atsirado pirmas Nord Stream projektas, tai mes e, turime suprasti, jog Rusija gins savo ekonominis interesus, turi e, galimybę laivais ir lėktuvais užtikrinti naujo dujotekio e, saugumą, o tai dar Europos energetikos bendrąją rinką, tai šitas klausimas taip pat yra esminės svarbos. Svarbu suprasti, kaip mes užtikrinsime tas Europos e, energetikos rinkos. Mes e, turime užtikrinti jungtis tarp valstybių e, ir turime taip pat pagalvoti apie poveikį, kad ir Baltijos, kaip yra pažeidžiamos Švedijos jūros sienos ar oro sienos. Tad turime iš tikrųjų nepamiršti šitų dalykų. Dabar pradedame antrąjį pasisakymų raundą. Po antrą kartą, kai kas nori pasisakyti, ponas Langen. Aš e, noriu kai ką pridurti. Aš e, klausiausi, ką sakė ponas Karinš. Jisai sakė, jog mes turime užpildyti tam tikras teisinės e, spragas dujų rinkoje. Tačiau e, aš e, manau, kad mes turėtume pagalvoti apie klausimų surengimą šitais e, klausimais, kad padėtis būtų aiškesnė. Ponas karalystėje padėtis e, keisis ateityje. Jūs sakote, kad reikia sutrukdyti Nord Stream 2 e, e, tai klausimą. Tai yra mūsų interesas, ponė Buzekai, tai yra. Su naujais metais sveikinu visą komisiją. Ačiū, tikrai mums reikia gerų metų. Uh atspindi mūsų pasiūlymo aspektus e, svarbiausių. Aš čia kalbėčiau apie tai, kad taikymos rytyje konkrečiai paminėta ekonominio vėliau pranešimo projekte yra kalbama apie komisijos vaidmenį, kad jis būtų numatytas, kai nekalba apie uh, išimtis. Iš ryto diskusijų aš taip mm, supratau ir, ir sveikinu tai, kad pranešimas e, sulaukė kolegų e, parlamentarų palaikymo plataus, nors buvo kai kurių um, pozicijų išsakyta, kurios gal priminė man tarybos darbo grupės diskusijas, kur kai kurios valstybės narės, sakykime, saujelė valstybių narių vis tik tai aršiai priešinasi šiam pasiūlymui. Visgi Išklausęs pono Langeno antro pasisakymo, aš išvelgiu problemą. Ponas Langen pasakė, kad, na taip, teisingai, mes priklausome taikomos tiem dujų tiekiams, vien tik dėl to, kad esame priklausomi. Man atrodo, e, teisinga būtų pasakyti, kad yra priešingai. Mes turime reikalauti, kad, nes pažiūrėkime į tai, ko mes realiai norime pasiekti. Komisijos pasiūlymas siekia užtikrinti teisinį tikrumą dėl um, komisija nesuprantame, kodėl mes e, turėtumėm teikti pirmenybę tiems dujotekiams, kurie um, ateina iš trečiųjų valstybių, palyginti šios šalies prieinamumą, um, nusavybės atsijimo taisyklių, net diskriminuojančių tarifų ir taip toliau. Juk tai ir yra esmė. Ir kai eina kalba apie skaidrumą ir trečiųjų šalių prie to pasisakymo, čia mes aiškiai galime pasakyti, uh, kad kuomet eina kalba apie konsultacinį mm, procesą ir ponas Elinį labai teisingai pasakė čia, mes galvojame kad jeigu pažvelgtumėm į atgal, daug esamų dujotikių jau dabar kliūtis jau gerai veikia tiems e, dujotikiams, e, įsitvirtinusiems dujotikiams toliau veikti. Todėl valstybėms narėms mes suteikėme pakankamai plačiai. Nu, žiūrėtumėm, nežiūrint to, kad, kokie yra jų galiojimo terminai, tai tikrai labai e, apsunkintumėm dujų atvežimą iš užsienio. Kiltų labai rimtų problemų akcentuoti, kaip svarbu būtų, kad valstybės narės išlaikytų visas galės priimti galutinį sprendimą dėl išimčių taikymo tam, kad situacija būtų gera. Taip pat buvo pasakyta ir, ir visuomet yra kartojama, kad šiuo pasiūlymu nėra siekiama pakengti valstybių narius dokumentas yra skirtas spręsti veiklos taisyklės, veiklos reguliavimą. Tikrai jis nėra nukreiptas prieš Šiaurės rovedų. Iš tikrųjų, kaip gali šis dokumentas kelti problemų? Jeigu žinai, kokių taisyklių turėsi laikytis, tai tu jų ir laikaisi, atsižvelgi į jas ir tada projektuoji savo misijos pasiūlymą yra lydimi poveikiai vertinimo. Tačiau čia mes turime ypatingą atvejį. Ir aš norėčiau priminti uh, šiems kolegoms parlamentarams, uh, kad tai visiškai e, kažkokios naujos teisinės bazės, bet kaip ponas Kaniš teisingai pasakė, mes paaiškiname, kokia yra teisinė situacija, kuri akivaizdu, politinės diskusijos, bet taip pat ir paaiškėjo poreikis, kad reikia išaiškinti teisinę situaciją. Tam teisinės situacijos aiškinimui mums visai niekas atkeliavo iš valstybių narių, kurios pasako prieš mūsų pasiūlymą. E, tai yra e, konvencija dėl jūro teisės čia kaip e, dujotekiai ateinantis į jų teritoriją, jų teritorinius vandenis. Kaip matote, konvencija suteikia teisę, pakraninis kontekstas visiškai aiškus. Apibendrinant, komisija sveikina platų palaikymą, kurio sulaukė e, pranešimo projektas e, šis klausimus, kuomet jie bus pateikti. Ačiū, kolegos. Tikrai. Uh, Daug laiko buvo skirta pasisakymams, nes manau, kad tai labai svarbus klausimas, labai techniškas klausimas ir taip pat politiškai labai jautrus klausimas. Manau, kad turėjome skirti toms diskusijoms tiek laiko, kiek reikia. Dabar aš sureaguosiu nepolitiškai, aš noriu tiesiog pabrėžti, kad mūsų diskusijos dėl energetikos sąjungos taip pat yra politinės diskusijos, nes pilma, pir, kad tie, kas nu, norėtų kažkiek įtakoti mūsų vidaus rinką, ją kažkaip įsikišti e, tiekdami energiją, tai yra labai svarbu užtikrinti bendrą saugumą, ką kolegos Sederlė ir kiti minėjo. Taigi mes kalbame apie politinius klausimus. Jeigu kalbame apie ES, mes visuomet kalbame apie politinius klausimus, netinant. Bet aš pats norėčiau apsiriboti vien tik tai pasiūlymo turiniu. Taigi, Noriu susirėti dėmesį į sprendimus. Visų pirma, bendra rinka. Antras, energijos sąjungos ramstis. Kolega Langenai. Apie mūsų bendrą energetikos rinką. Nuo 2013 pradžios mes kalbame apie tai ir visos mūsų diskusijos dėl energetikos sąjungos, dėl trečio energetikos paketo, mūsų diskusijos dėl bendra rinka. Nieko daugiau. Taigi tikrai diskusijų, to klausimų buvo labai daug ir aš noriu tai labai aiškiai pasakyti. Taip pat noriu pabrėžti, kad akivaizdu, kad e, dalį nacionalinės kompetencijos prarasime, jeigu ją perdusime Europos komisijai. Taip, jeigu mes pasikliausime Europos komisiją, Europos institucijomis, kad jos padės mums bendrai, užtikrinant mūsų saugumą bendrai, Tai aišku, jeigu norėsime jomis pasikliauti, tai turėsime dalį savo nepriklausomybės prarasti, ją perduoti jo. Tikrą dalį mūsų nacionalinės kompetencijos turėsime prarasti. Tai čia nieko ypatingo ir šiuo atveju. Uh, Aš norėčiau labai tvirtai paremti ES, tai, kad reikia judėti į priekį ir reikia sukurti tokią situaciją. Reikia žengti tolyn, kuriant energetinę sąjungą ir bendrą pažinti ir tai atsižvelgti. Dabar norėčiau sureaguoti į vieną momentą. Direktorius Borchardt atsakė į tą klausimą, kad, kad bet kuris dujotikis galės būti tiesiamas, e, paremtas e, tomis taisyklėmis. Tikrai nėra nieko nukreipto prieš konkretų dujotikį, bet tiesiog reikia gyveninti tik tai. Tai ir mes galime tik paskatinti, kad ir kiti dujotikiai būtų tiesiami laikantis tų principų. Dar vieną dalyką noriu paaiškinti ir pabrėžti. Išskirtinė ekonominė zona Labai svarbu yra spręsti šį konkretų klausimą, nes buvo išsakyta tam tikro susirūpinimo dėl jūrų teisės taikymas ir, ir, ir dėrėjimas su jos nuostomis. Mm, Pasangoje yra prisijungusi prie šios konvencijos ir todėl jį, iš to išplaukia ir atitinkamos teisės ir pareigos iš unklos. Uh, Europos komisijos pasiūlymas, noriu pasakyti, visiškai paprastai svarbus. Galite pasitikrinti, jeigu norite, nes mums tai tikrai svarbu. Antras dalykas. Teisingumo teismas 2012 metais nusprendė, kad išskirtinės ekonominės zonos yra ES jurisdikcijos jūrų teisę, jūrų teisės konvenciją ir Europos teisingumo teismo sprendimu priimtų 2012 metais. Tikrai labai didelis teisinis tikrumas e, šiuo požiūriu ir į tai reikia atsižvelgti taip pat. Mėly bičiuliai, užtikrinti, kad mūsų nuomonės būtų vienodos, bet tai yra normalu demokratijoje. Taigi ačiū dar kartą už šias diskusijas. Terminų pateikimo terminas yra vasario 16 diena, 12, diena, 12 e, valanda. Tikimės, kad bus balsuojama įtrėje e, intensyvios diskusijos su šešėliniais pranešėjais ir kompromisinių mm, pakeitimų rengimas. Tai yra trumpa direktyva, kaip ir buvo pabrėžta, bet ji labai svarbi ir gali būti. Nežinau, man atrodo, nenumatyta laiko įtrė komitė komitete tam, nežinau, aš suprantu, jūsų pasiūlymas būtų svars, klausimuose būtent svarstame tą patį klausimą. Ačiū kolegos už puikias diskusijas, o dabar noriu priminti, kad kova su antimigro... atsparumu antimigrobinėms medžiagoms yra susijusi su horizontu projektą dėl uh, vieningo požiūrį į sveikatos priežiūros klausimą susijusiu su kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms. Mes iki sausio 16 dienos, iki 12 valandos laukiam jūsų galimų klausimų. Taip pat konsultavausi Europos komisijos uh, mokslo tyrimų ir inovacijų direktorato atstovais ir norėjau susipažinti, kokiu veiksmu buvo imtasi šios rytyje. Penktoji ir septintoji programos buvo gyvenimus gyvenintas milijonas eurų e, toms reikmėms. E, Aš galėčiau supažindinti su jūsų įtre ankstesnė nuomonė. O dabar apie tai, kas priklauso įtre komiteto kompetencijai. Mes turime skatinti mokslo tyrimus ir inovacijas šioje srityje ir turime e, kurti reikiamas paskat. Turime skatinti investicijas, e, kalbėtume apie atskirų produktų gamybą ir turime atsižvelgti taip pat į bendrą gyvavimo ciklą visų priemonių. Salėje suskambu telefonas, taip pat turi būti į medicinos naujienas atsižvelgiama. Visi subjektai turi nešti savo indėlį, pareikšdami, kaip jie ketina stimuliuoti mokslo tyrimus, kaip, taip pat kaip stimuliuoti teikimus pokyčius rinkoje. Visi šioje salėje sutars, jog mes turime dirbti remdamėsi tarp sektorinių požiūrių medžiagoms. E, per tūkstantis molekulių gali būti išvystytos kovai. Vakcinoms gaminti galima panaudoti vieną iš dešimties tūkstančių molekulių. Taigi darbas yra būtinas, būtina tinkamiau rinkti duomenį, reikiami pakitimai. Uh, Mes žinome, kad sektoriaus skaitmeninimas leidžia mums turėti didesnių galimybių duomenis efektyviau rinkti ir jais keistis. Tad tikiuosi, kad vyks įdomi diskusija su šešėliniais pranešėjais ir noriu pasakyti, pirmininkas dėkoju. Anai Zaborskai norėčiau suteikti žodį. Jie atstovauja apie Norėčiau padėkoti pirmiausia pranešėjai, poniai Vyrink, už atliktą darbą ir už nuomonės parengimą. Noriu padėkoti dėl to, kad ėmėsi iniciatyvos sureparumas yra viena iš grėsmių, kuri yra didžiulė, jeigu nesimsime koordinuotų veiksmų ir turime remti atliekamą darbą. Kai dėl gram neigiamų bakterijų reiksmais, kas jums padeda toms bakterijoms priešintis antimikrobinėms medžiagoms. Farmacijos tyrimų srityje